balsavimas vyks rytoj 11.30 minučių. Ir periname prie paskutinio šios dienos diskusijų klausimo. Tai yra pono Jim Higgins pranešimas dėl elektroninės rinkliavos paslaugos ir lengvųjų asmeninių transporto priemonių viniečių sistemos. Žodis pranešėjų. Gerbimas pirmininkė, Europos e, kelių infrastruktūra e, sensta ir reikia vis daugiau investicijų. Tai kelia daug klausimų. Pirmiausia, kaip galima toliau e, išlaikyti infrastruktūrą, kad jinai būtų tinkama ir ekonomiškai veiksminga. Kaip galime užtikrinti, kad ilgalaikiai principai teršėjas mokai būtų tinkamai naudojami ir koks yra geriausias būdas įgyventyti tinkamai funkcionuojantį Europos elektroninės rinkliavos sistemą. Europos elektroninės rinkliavos paslaugų gyvenimo rezultatai yra labai nuvilantis. Jie tikrai nedavė jokių rezultatų, nebuvo gyvendinti. Komisija turėtų e, parengti konkretesnius ir griežtesnius teisės aktus, siekiant užtikrinti veiksmingą Europos elektroninės rinkliavos paslaugų sistemą. Ir e, suinteresuotosios šalis, joms turi būti skirta pakankamai laiko e, prisitaikyti prie šios sistemos. Ilgai jau vyksta diskusijos apie kelių rinkliavą, apie paslaugų e, e, teikėjus ir apie kelių naudotojus. Turime didžiulį iššūkį įgyvendinti EERP ir tai yra e, daugiau politinis klausimas, o ne technologinis klausimas. Ir aš laikausi tvirtos nuomonės, kad galimybė sukurti vieningą sistemą, kuri būtų naudojama visose keliuose, kur būtų galima naudoti elektroninę rinkliavą. Įmanoma sukurti tokią sistemą, tačiau būtina sutelkti pastangas, kad tai pasiektume. Aš tikiuosi, kad komisija atidžiai klausosi mūsų nuomonės ir, ir taip pat laikysis panašios nuomonėmis. E, reikia e, įvesti tokią kelių rinkliavą, kur nebūtų grindžiama laiku Aš tikiuosi ir aš rekomenduoju, kad būtų imtasi tolesnių žingsnių e, skatinti toliau eiti šiuo keliu. Aš laikausi nuomonė, nuomonės, jog sąžiningas ir proporcingas apmokestinimas kelių rinkliava yra reikalingas dalykas. Tačiau kainų tarifai turėtų būti proporcingi. Valstybės narės turėtų būti skatinamos teikti mm, metinius, mėnesinius ir savaitinius leidimus ir kad, tarkim, savaitinė vinjetė nebūtų keletą kartų brangesnė, keturis, penkis kartus viršyti metinio leidimo kainą. Dėl kelių apmokinimo tai yra tikrai ginčinės klausimas ir aš manau, jog valstybės narės turi pačios nuspręsti, e, kokio dydžio kelių mokesčius rinkti e, ir tai turi priklausyti jų kompetencijos sričiai. E, Viniečių principas turėtų būti paprastas ir lengvai naudojamas vairuotojams. Ir reikia į rinką teikti ir siūlyti pirkti tokias vinjetės, kurios būtų atitiktų pas, paslaugas. Mes turime šalinti barjerus Tuomet mes užtikrinsime geresnę prieigą prie kelių, sumažinsime taršą ir galėsime ir tiek komisija, tiek taryba, tiek parlamentas kolektyvinėmis pas, pas, pastangomis mm, pasiekti šių tikslų ir tai neliks vien svajonė ir gražų žodžiai, o tai taps tikrovę. Ačiū. Danke, Herr Ačiū pranešėjai. Iš karto pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Esu pasirengęs suteikti visiems prašantiesiems, jų yra keturi. Ponas. Banki. Aš manau, kad mes visi pritarėme tam, kad ERP sistema neveikia, kaip ponas Higginsas labai aiškiai pasakė. Mes tiesiog neturime griežtų valstybės narės įpareigojančių taisyklių. Todėl reikalingas bazinis principas vienas kaip ir struktūra, nes kitaip ERP sistema neveiks ir rinkliavos nebus surenkamos. Visiškai pritariu pranešėjo pasirinktam principui ir siūlymui, kad tie, kurie naudoja, turi ir mokėti. Reikalinga sistema, kuri leis surinkti rinkliavas. Mes jau turime pavyzdžių kitose sritise, kurie rodo, kaip galima patobulinti pačią sistemą ir geriau surinkti rinkliavą. Toliau ponas Dandlis. Sistema, pagal kurią moka naudotojas, o ne mokesčių mokėtojai, užtikrins lygias konkurencijos sąlygas, ypač priekyboje. Bet reikia nepamiršti, kad turėtume kalbėti ir apie jūrų kelius, ne tik tai apie sausumos kelius. Sistema turi būti proporcinga ir rinkliavos turėtų atsižvelgti į vairias administracinės išlaidas. Pranešėjo ataskaitoje labai gerai apibūdintos tos dvi kliūtis, kurios dar neleidžia sukurti veiksmingos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos. Pirmiausia, tai valstybių narių nesutvarkimas reikalingų procentūrų teletol sistema turi būti įdėkta. Kitas dalykas yra, vinietė, tada bus vinietė sistema veiksminga ir padės tobulinti kelių infrastruktūrą. Toliau ponas Paška. Ačiū, pona pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galiausiai komisija pripažino, jog Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos sistema nenusisekė. Ir kad mokesčiai imami už kelius ne duo neleidžia pasiekti tikslo. Taip yra viniečių sistema, yra elektroninė rinkliavos rinkimo sistema, bet tos sistemos labai skirtingos ir sujungti viską į vieną bendrą europinę sistemą yra labai sudėtinga. Tikriausiai reikėtų galvoti apie tas palidovinių technologijų sistemas, kurias įmanoma įdėkti ir kurių saveikumą įmanoma užtikrinti, bet neabejotinai technologijų įdėgymas šiuo atveju turės, e, darys poveikį ir asmens duomenų apsaugai. Dar vienas dalykas tai yra tranzitinio krovininio transporto problema, kuri, kuri jau egzistuoja, elektroninė palidovinė sistema ir jos galima stebėti, reiktų pasinaudoti tokią patirtimį. Toliau ponas Pereira. Nebejotina, kad kelių transportas turėtų e, dėrėti su socialiniais poreikiais. Negalime mes atskirti, e, išskirti vienos sistemos neatsižvelgdami į specifi, atskiras specifines ypatybės, kuriomis pasižymi įvairūs regionai. Kas turi įvesti rinkliavas, kas turi mokėti tas rinkliavas, lieka atviras klausimas. Portugalijoje, pavyzdžiui, rinkliavų įvedimas regionuose, kuriuose tai nebuvo galima daryti, davė labai neigiamą ekonominį poveikį verslui, ypač smulkiam verslui, gyventojams ir galų gale net kelių eismo saugumui. Jūs žinote, kad e, ne reikalingos lėšos ir pačiai sistemai išlaikyti. Mes negalime visų šių klausimų ignoruoti, mes negalime ignoruoti to itin nenusisekusio dalyko, kurį stebėjome viešosios ir privačios partnerystės atveju. Ačiū ir galiausiai žodis komisarui šiemetai. Ačiū pirminkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir nariams už konstruktyvų pranešimą ir e, pakeitimus e, dėl sudarinimų elektroninės rinkliavos paslaugų e, ir įvairių kategorijų viniečių sistemos. Pranešime kalbama apie daugelį dalykų, kalbama apie e, šiais metais siūlysimas iniciatyvas, pranešime kalbama apie asmeninius automobilius, apie e, spūšių keliuose e, problemos sprendimą, apie kelių vartotojų teisės. Turėtume užtikrinti kuo didesnį lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų nustatyti rinkliavos dydį, e, galbūt e, ir spušių mokestį, spręsti, kaip turėtų būti perskirstamos e, pajamos. Apie tai kalbama kai kuriuose pakeitimuose, kad valstybės narės turėtų turėti didesnį svorį, nustatant visą tai. Mes pritarėme tam, kad E, regioninės ir kurios rinkliavos paslaugos e, e, pritaikymas neturėtų būti kliūtis siekiant apriepti visą Europą. Tai turėtų būti tikslas apriepti visą Europą ir to tikslo siekia teisės aktų leidėjas ir mes, žinoma, stebėsime regioninius projektus, siekdami užtikrinti, kad juos būtų galima išplėsti, kad būtų apriepta visa sąjunga. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad pažanga įvedant ERP per e, regioninių pritaikymo sistemas nėra pakankama, nėra patenkinama, yra naujų e, teisėkuros iniciatyvų ir bus naujų iniciatyvų, kiek jų reikės. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą dėl Higgins pranešimo. Balsavimas vyks rytoj 11.30.